Ir reikia, kad valstybės narės taikytų tinkamas sankcijas, kad iš, būtų užkertamas kelia, kelias piknaudžiavimui iš anksto. Ačiū, ponė Hasi, sako pirmininkas. Taigi mes baigiame šio vakaro diskusijas, o balsuosime rytoj per pietus. Kolegos, kitas posėdis prasidės rytoj, Liepos 7 dieną.